gavo ECR frakcijos prašymą pakeisti delegacijų narius. E, šio posėdžio protokole bus įrašytos jų pavardės. Jeigu nebus jokių pastabų iki posėdžio pabaigos, protokolas bus traktuojamas kaip patvirtintas. O dabar pasikeičia komisijos.